Taigi, ponios ir ponai, komisarė Pybalks, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Aš norėčiau komiteto vystimosi komiteto ir žmogaus teisų pakomitečio vardu norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į tą parlamentinę sesiją susitikimą su nacionaliniu parlamentu atstovais. Taigi mes kalbėsime apie žmogaus teisių klausimus. Pirmiausia, norėčiau informuoti, kad jums yra išdalinti tokie mirnos spalvos lapai. Paaiškinsiu, kokia jų prasmės. Ta lapelį jūs galite pakelti, iškelti ir parodyti, kad prašote žodžio. Taigi jūs pakelite ranką Ir e, tada gali, arba galite paduoti mirną kortelę. Ir tai bus ženklas, kad jūs norite pasisakyti. Mes dar taip niekad nesilgėme šiame komitete, bet šiandien pradėsime būsim tokia, būtent tokią praktiką. Taigi pakelkite ranką arba pakelkite tą mėlyną lapelę. Aš esu vystimosi komiteto pirmininko pavaduotoja. Man labai malonu e, su kolega Barbara Lochbilar pirmininkauti šiame susitikime. Pone Lochbilar yra pakomičio atsakingo už žmogaus teises pirmininkė. Aš dėkuoju nacionalinių parlamento atstovams atvykusiems iš jų posėdį ir Manyčiau, kad mums pavyks labiau susipažinti, pradėti labiau bendradarbiauti, nes šitas bendradarbiavimas tarp mūsų institucijų yra labai svarbus, mums reikia dirbti intensyviau, sužinoti apie valstybių narių politiką ir taip pat e, išsiaiškinti mūsų kompetencijas. Šios dienos posėdžių numatėme tris svarbiausius klausimus. Tai yra, ar su žmogaus teisėmis susijusios sąlygos gali būti veiksmingos ir ar su žmogaus teisėmis susijusios sąlygos trūdo mažinti skurdą. Ir trečioje dalyje mes kalbėsime apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį siekiant uh, išsiaiškinti tas sąlygas. Aš norėčiau pasveikinti ir komisarą Pibalks atsakingą už vystimasi. Jis, žinoma, kalbės komisijos vardu. Gerbiamas komisarė, dabar suteiksiu žodį jums. Non, parce que j'étais un peu merci. trop rapide. Non, non, merci. Ah, merci, hein, parce que... merci Madame la Présidente. Uh, all members of the European Parliament, National Parliament gerbiamųjų pirmininkė, nacionalinių ir Europos parlamento nariai, ponės ir ponai, džiaugiuosi galėdama šiandien čia kreiptis į Jūs. Dėkoju Europos parlamentui už iniciatyvą surenkti klausimus šiuo svarbiu ES vystamosios politikos klausimui. Geriau negalėčiau pradėti, tik taip pacituoti jungtinių tautų pranešimą. Jame sakoma, kad žmonija be vystimosi saugumo nepasieks ir nepasieks vystimosi be saugumo. Ir nepasieks nei to, nei to, jeigu negerbs žmogaus teisių. Iš to išeitų, kad be saugumo nebus ES vystomojo bendradarbiavimo politikos ir atvirkščiai ir kad nei vieno, nei kito negalime tikėtis, jeigu mūsų požiūrėje įvystymasi centrinėje vietoje nebus žmogaus teisės. Man atrodo, kad tikrai atėjo laikas žmogaus teisėms atiduoti tą vietą vystamojo bendradarbiavimo politikoje, kuri, kurios jos nusipelno savo darbo tvarkėje pokyčiams komisija savo komunikate užima strateginį požiūrį į e, skurdo mažinimą. Daugiau susitelkiama ties geresniu programavimu, gera valdysena, žmogaus teisėmis, tvariu vystimuosi besivystančiose šalyse, bet drauge taip pat ten žiūrima į išteklius Jie turi būti tikslingai panaudojami ten, kur jų labiausiai reikia ir kur jų poveikis bus didžiausias. Na, o kas geriau gali tą viziją suprasti, negu kad ES, jūsų patirtis, e, kuriant demokratiją ir vy, e, skleidžiant vystamą į bendradarbiavimą yra labai svarbi. Mūsų požiūris yra pragmatiškas. Mes bandome taikyti išmoningas sąlygas. Atsižvelgti tai, kas vyksta Afrikoje, žmogaus teisės, demokratija ir gera valdysena uh, sudarys tinkamiausias sąlygas mūsų paramai pasiekti tuos kur jos labiausiai reikia. Ko galima pragmatiškai pasimokyti iš arabų pavasario? Stabilumas ir jo prieš, prieš žmogaus teisėms nėra tinkami argumentai. Aš turiu pasakyti, kad E, Salgų kėlimas neturi būti pretekstu paramai sumažinti. Finansavimą labiausiai turi apspręsti poreikiai, galimybės, pasišventimas ir valstybės partnerės tikroji veikla, o ne tai, ar jie yra mūsų partnerė ar draugė. Mes turime remtis ataskaitomis apie demokratinę valdyseną ir žmogaus teisės konkrečiose šalyse. Antra, mes neturėtume pamokslauti, mes turime bendradarbiauti remdamiesi universaliomis ir sutartomis vertybėmis. Trečia, norint pasiekti rezultatų reikia laiko. Kartais pernelyg pervertiname tai, ką galima pasiekti per trumpą laiką. Taip pat sistemiškai per menkai įvertiname tai, ko galima pasiekti per ilgalaikę perspektyvą. ES niekada nebus abejinga žmogaus teisų pažeidinėjimams. Mes ir toliau turime siekti išlaikyti pusiausvirą tarp prevencinių ir reagavimo priemonių mūsų išorės veikloje. Todėl mums reikia daugia e, aspektinio požiūrio. Aš pabandysiu į keturias tokias dimensijas. Pirmiausia, politinis dialogas, finansinis ir techninis bendradarbiavimas, skatinant žmogaus teisų darbo tvarkė ir ribojančias priemonės. Visos jos susijusios su ketvirtaja. Tai yra nuoseklumas mūsų veik, veiksmuose. Taigi, pirmasis matmuo Politinis dialogas su šalimis partnerėmis yra nepaprastai svarbus siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisės, demokratiniai principai, įstatymo viršenybė ir gera valdysena būtų tinkamai sprendžiami valstybės lygmenių. Mes remiamės tam tikrų struktūrinių dialogų ir konsultacijų sąrašų, susitarimų dialogų ir ad hoc dialogais Per tokius dialogus mes galime ankstyvoje stadijoje įvardinti problemas. Politinis dialogas turėtų būti vykdomas periodiškai, sistemiškai ir įtraukiant pilietinę visuomenę. Tiesą sakant, tokie įsipareigojimai yra įrašyti ir veiksmų plane lyčių lygybei skatinti, kurį taryba priemė pereitais metais. Maždaug 50 procentų politinio dialogo turėtų įtraukti tokius klausimus kaip lyčių lygybė. Ekonominės ir kitokias ribojančias priemonės reaguojant į žmogaus teisų pažeidinėjimus yra mūsų antroji dimencija. Tai, taip sakant, kraštutinė priemonė. Tačiau yra atveju, kai tokių priemonių prireikia. Tokiais atvejais bet kokių ribojančių priemonių poveikis to šalies gyventojams visada turi būti turimas omenyje. Paminėsiu pavyzdį. Nereikia daug komentuoti apie žmogaus teisų padėtį Zim Zimbabvėje. 2010-aisiais tai privertė ES apriboti savo paramą Zimbabvei, išskyrus humanitarinę pagalbą. Tas užšaldimas buvo pratestas, kadangi mūsų politinio susitarimo sąlygos nebuvo tinkamai įgyvendintos. Tačiau ES ten ir toliau tęsė humanitarinės operacijas ir dar daugiau remia projektus, kurie socialinėje sferoje tiesiogiai yra pravartus gyventojams. Taigi ribojančios priemonės neturėtų pakirsti mūsų paramos paprastiems žmonėms. Ir tai leidžia man perti prie tre, trečiosios dimensijos - mūsų paramos. Mūsų bendradarbiavimo priemonės visos remia struktūrinės reformas ir demokratinė valdysena. Tai apima taip pat institucijų kūrimą, pajėgumų stiprinimą žmogaus teisų ir demokratijos rytyje, apmokymus. Mes taip pat turime Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę, kurią taikome tokioms šalims, kurios dar neturi valstybės statuso. Mes taip pat galime veikti ten, kur bendradarbiavimas su oficialiaja valdžia yra užšaldytas. Čia mes remiamės pagrindiniais universaliais principais ir vertybėmis ir skatina demokratinės demokratinius procesus ir žmogaus teisės. Mes paremė grupės, kurios kovoja už tai. Ir tokiu būdu mes galime prisidėti prie nusikaltimų aukų apginimo ar netgi individualias apkas apginti arba pašalinti iš pavojaus zonos. Tačiau to nepakanka. Galime padaryti dar daugiau. E, darbo tvarkė pokyčiams, kurią aš siūlau, žvelgia toliau negu dabartinė veikla ir stengiasi apriepti mūsų bendradarbiavimo poveikį mūsų partnerių valstybių ateičiai. Iš asmeninės patirties žinau, ką reiškia gyventi visuomenėje, kur nėra pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių. Tad e, tikrai neleisiu, kad būtų manoma, kad aš savo darbe toleruosiu žmogaus teisų pažeidinėjimus. Mūsų bendradarbiavimas reng, e, remsis e, tais instrumentais, kurie bus peržiūrėti rengiantis naujai finansiniai perspektyvai. Aš labai aiškiai savo darbo tvarkėje pokyčiams pabrėžiu būtinybę išlaikyti tas priemonės. Biudžetinė parama geras pavyzdys kaip e, toks požiūris gali veikti sėkmingai. E, jis leidžia siekti pagrindinių tikslų dialoge su valstybėmis partnerėmis. Žmogaus teisės bus vienas iš pagrindinių elementų, kai mes analizuojame savo partnerių sugebėjimą veikti ir gauti mūsų paramą. Tai leidžia mums planuoti darbą ateityje. Tačiau svarbiausia siekti nuoseklumo tarp politinio dialogo ir mūsų bendradarbiavimo programų su trečiosiomis šalimis. Čia atsiranda ketvirtoji dimencija, kurią aš minėjau anksčiau - nuoseklumas. Yra nemažai dalykų, kuriuos galime nuveikti, kad būtent taip veiktume yra tam tikras klausimų sąrašas, pagal kurį mes galėtume toliau strategiškai žiūrėti, ar yra papildomumas tarp įvairių ES priemonių ir ar jos taikomos sistemiškai, pradedant nuo programavimo stadijos. Antra, E, valdysenos ir žmogaus teisų strategijos, kurias rengia ES delegacijos draugės su valstybėmis narėmis, galėtų pasitarnauti svarbiais rodikliais e, kiekvienoje atskiroje šalyje ir pademonstruoti, ar vyriausybė yra nusiteikusi gerbti žmogaus teisės. Trečia, žmogaus teisės e, labai Svarbią vietą užima Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje ir kitose e, tarptautinėse organizacijose e, donorėse. Na ir svarbiausia, ES yra svarbus veiksnys tarptautinėje arenoje ir gali daug nuveikti atkreipdam dėmesį į žmogaus teises. Tai įtrauks ir valstybės narės, ir ES ir privers jas aktyviau dirbti, kad žmogaus teisės atsidurtų tarptautinės darbo tvarkės pradžioje. Man žodis lygiškumas nepatinka. Mūsų tikslas paremti tuos, kuriems labiausiai reikia paramos ir pašalinti ir sumažinti skurdą. Tačiau būtina tarptautinio bendradarbiavimo ir vystimosi politikos darbo atvarkėje E, žmogaus teisų klausimą darbo tvarkėje palikti vienoje iš pirmų vietų. Tikoju komisarui Piebalksi. Aš tikoju, kad atvyko kolega Felix Fernandšu, kuris taip pat yra pasirengęs kalbėti šiame susitikime. Dabar. Donc c'est M. Fernandez Chaud qui présentera le point de vue du service européen pour l'action extérieure. Taigi dabar aš suteiksiu žodį Felix Fernandšu, kuris išsakys savo nuomonę jau atstovaudamas išorės veiksmų tarnybą. Taigi jums žodis. Merci beaucoup. Thank you very much. It's on behalf of the High Representative. Dėkoju. Aš pasisakysiu baronės Ashton vardu, pristatysiu EIVT poziciją. Beje, kalbėti pasisakus komisarui visuomet yra itin sudėtinga, nes jis labai tiksliai gerai paminėjo daugelį dalykų, kuriuos ir aš turėsiu paminėti. Bet norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Pavyzdžiui, tas ryšys tarp vystimos ir žmogaus teisų bei kodėl būtina dirbti kartu abiejose srityse bei užtikrinti saugumo aspektą. Diskusijų tema ir pavadinimas siūlo, kad vystomoji politika ir žmogaus teisės yra supriešinamos, kad jį laimė vietoje srityje, pralaimė kitoje. Tačiau man atrodo, kad mes dirbame ne taip. Mes norime skatinti žmogaus teisės, taip pat skatinti ir vystimasi, tai yra pasakyti ir Lisabonos sutartyje, pagal kurią buvo įsteigta Europos išorės veiksmų tarnybą. Joje sakoma, kad tarp mūsų prioritetų yra ir žmogaus teisės, ir vystomasis bendradarbiavimas, vystimo politika. Tad mums svarbus abu šie dalykai, abi temos ir turime būtent tuo vadovautis ir jokių būdų neteikti, kad tai prieštarauja vienas kitam. Būtent tai norėčiau pabrėžti. Tai yra vienas iš esminių dalykų Na, o tas religiškumas tikrai labai svarbus politinio dialogo kontekste, tai labai svarbu vystant mūsų politiką įgyvendinant žmogaus teisų strategiją. Mes, aišku, visi dedam e, pastangas, kad pasiektumėm savo tikslų. Tačiau tas sąlygiškumas ir žmogaus teisų standartai gali neigiamai atsiliepti vystimosi politikai. Kai kurie taip mano. Tačiau galbūt nereikėtų pritarti tokiom mintim, nes Europa kaip tik dirba priešingai stengiame suderinti šias dvi veiklos sritis, kaip jau sakė ir komisaras. Toliau antroji pastaba būtų dėl nuoseklumo. Būtent šiam klausimui dabar skiriame daug dėmesio. Siekime užtikrinti, kad mūsų uh, užsienio politikos, išorės politikos uh, veiksmai būtų suderinti su vystimosi tikslais Ir vėlgi šių skirtingų sričių tikslai yra susiję, jie yra bendri, jie yra vienodi, jie tikrai negali būti supriešinami. Mes e, tęsėme ir vykdome dialogus su 40 valstybių e, ir toliau siekime gyvendinti žmogaus teisų strategijas trečiosiuose pasaulio šalyse. Taip pat ruošiamės ir kitai daugiametai finansiniai perspektyvai. Komisaras apie tai irgi kalbėjo. Manau, kad tai bus labai svarbus laikotarpis, nes į naują DFP reikės įtraukti ir e, tą nuoseklumą dėl vystomosios politikos. EIVT taip pat e, teks nemažai e, darbo, nemažai atsakomybės, turėsime padirbėti kartu su atitinkamu komisaru ir turėsime dirbti tam tikroj instituciniai struktūroje, kur jau yra nustatyta ir turėsime siekti daugiau nuoseklumo tarp vystimosi politikos, žmogaus teisų politikos. Ir Jei neklystų, komisaras Pybalks jau tai minėjo, kad labai svarbu yra politinis dialogas. Tai labai svarbi ir gera priemonė, kurią gali pasinaudoti ES, tai yra diplomatinė priemonė, kurią galima pasitelkti siekiant savo prioritetų vystimosi politikoje ir žmogaus teisų srityje. Dar dėl to sąlygiškumo ir sąlygų. Be abejo, reikės dar padirbėti, remintis tais keturiais kriterijais, kuriuos jūs minėjote. Tačiau norėčiau pabrėžti, išskirti vieną elementą, kurį turbūt savo diskusijos ir jūs vėliau minėsite. Kaip suprantu, nacionalinių parlamentų atstovam E, taip pat akivaizdu, kad e, gyvename naujam pasaulyje su naujais veikėjais ir tas nuoseklumas, nuoseklumo elementas yra ypatingai svarbus ir ES, tai yra ES sudaryta iš valstybių narių. Ir mes dirbame kartu su komisija dėl to bendro programavimo, kartu su valstybėm narėm rengiame bendrus principus, bendras pozicijas dėl trečiųjų šalių, atsižvelgiant į nauja, naujas paramos teikėjas, į naujus veikėjus, kurie įsitraukia į procesą. Ir kuo didesnis bus ES svoris, tuo aiškesnį signalą mes galėsime siūsti. Ir mūsų signalas dėl žmogaus teisų bei dėl vystimos yra labai aiškus. Tačiau ne visada galbūt mes pakankamai garsiai tą mintį išsakome ir suteikiame jai neper, nepakankamai daug svorio. Būtent todėl labai svarbu bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, tokiu būdu mūsų balsas bus daug aiškiau girdimas, daug svaresnė bus mūsų nuomonė. Ir tai yra tikrai puiku, kad galima suteikti daugiau svorio tom sąlygom ir aiškiau išsakyti tai, ko mes norim ir siekiame. Dar taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes a, tikrai pritarėme minčiai rengti tokius susitikimus ir džiugu, kad atitinkamuose komitetuose a, lankosi nacionalinių parlamentų atstovai ir komisijoje, mm, bei taryboje, kiek žinau, irgi e, žmogaus teisų specialistai dirba su vystimosi politikos specialistais ir nuolat yra bandoma apjungti pajėgas ir kartu spręsti šiuos aktualius klausimus. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą, tik dar norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietė į e BT įsitraukti į šią diskusiją ir pristatyti taip pat ir mūsų poziciją, bei pristatyti, ką mes esame nuveikę šioje srityje, kokie yra mūsų prioritetai. Ačiū. Merci beaucoup. Je tiens donc à remercier. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti komisarui ir ponui Felix Fernandės Šo už tai, kad atvykote į šitą posėdį ir už tai, kad jūs išsakėte savo požiūrius E, šios diskusijos metu. Dabar po šitų tos įžangos, po dviejų kolegų pasisakymų, turėtume padiskutuoti, ar tas sąlygiškumas turi kokios nors, kokiu nors poveikio žmogaus teisų apsaugai. Kaip šitie dalykai yra susiję? Kai mes įgyvenimą į vystimosi pagalbos projektus visada susidurime ir su žmogaus teisų apsauga, tačiau taip pat socialinės teisės, ekonominės teisės iškyla diskusijom. Kai mes teikiame finansinę paramą trečiųjų pasaulio valstybėms, susidurime su tuo, kad ten dažnai yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės. Ir todėl, jeigu tokia vystimosi pagalba yra nutraukiama dėl to, kad neatsižvelgiama į žmogaus teisės toje valstybėje, tuo met nukenčia patys skurdžiausiai sluoksniai. Todėl reikia galvoti apie labai inteligentiškas, išmanes e, sankcijas, tuo labiau, kad žmogaus teisų negerbė tik tai atitinkamos valstybės elitas o pagalbos netenka didžioji masė gyventojų. Todėl aš norėčiau paraginti, pamastyti, kaip toliau galėtume teikti pagalbą tiems silpniausiems regionams, silpniausioms visuomenės grupėms, ypač tai tuo atveju, kai valstybės nebendradarbiauja su donorais, pagalbos teikėjais. Taigi, kaip galima susijęti šitą pagalbą su žmogaus teisų klausimu ir kaip nenuvilti silpniausių visuomenės sluoksnių. Taigi šitą sąlygiškumą galbūt būtų galima derinti su šių teisų gerbimu, su demokratija, siekiant e, nepažeisti plėtros šiuose valstybėse, ekonominį vystimusi. Aš manyčiau, kad dabar galėtume pasikeisti nuomonėmis, nuomonėmis kaip nacionalinėme lygmenyje ir kaip Europos lygmenyje būtų galima įtraukti į bendradarbiavimo sutartis įvairias nuostatas dėl žmogaus teisių ir taip pat kaip būtų galima tas nuostatas įgyvendinti nacionaliniu ir Europos lygmeniu, kaip būtų galima įtraukti gyventojus į sprendimų prieimimą dėl vystimosi pagalbos teikimo ir jos sąlygų. Taigi dabar siūlau pradėti diskusiją ir suteiksiu žodį pirmiausia Europos parlamento atstovams, taip pat ir nacionalinių parlamento atstovams. Tačiau Pirmiausiai, galvočiau, vertėtų suteikti dviem nacionalinių parlamentų atstovams žodį, o po to vieno, vienam Europos parlamento atstovui. E, raginčiau kalbėti neilgiau kaip penkias minutės, manau, penkių minučių turėtų pakakti pasisakymų, kadangi mes čia parlamente įpratę, esame įpratę kalbėti daug trumpiau. Pone Grės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėkoju Jums už tai, kad Jūs organizavote šitą posėdį, jis yra labai svarbus. Aš įsitikinusi, kad parlamentui tenka didžiulė atsakomybė teikiant vystimosi pagalbą ir taip pat užtikrinant, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Šitas saligiškumas jau yra užtikrintas e, įvarsiose sutartyse, juose yra numatytos nuostatos dėl žmogaus teisų. Tačiau, kaip jau minėjo pirmininkaujanti, dažniausiai nutraukus tokią pagalbą nukenčia vargingiausi gyventojų sluoksniai. Tačiau vien tų nuostatų bendradarbiavimo sutartyse nepakanka. Mūsų manimu labai svarbu įgyvendinti jas, numatant konkretų mechanizmą, konsultuojantį su uh, suinteresuotoms šalims. Negalima iš išorės nustatyti kokiu nors konkrečių žmogaus teisų kriterijų. Aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kuris mano manimu yra labai svarbus, nors šiame kontekste dar nenuskambėjo. Socialinės teisės išplaukia iš žmogaus teisių. Ir visų pirma reikėtų galvoti apie prekybos taisyklės, jų reikia laikytis. Kiek supratau, komisaras atsakingas už priekybą norėtų neleisti e, prekiauti su ES valstybėms, kurios nepasirašė bendradarbiavimo sutarčių. Tačiau nereikėtų pamiršti socialinių aspektų. Pasaulio prekybos organizacijos nustatytos socialinės nuostatos yra labai svarbios įgyvendant tokius prekybos susitarimus. Mes esame prieėmę e, pranešimą dėl socialinių nuostatų įtraukimą į prekybos sutartis. Ir tų nuostatų turėtų laikytis e, įmonės, tačiau dažniausiai jos jas įgyvendindavo savanoriškai. O sankcijų klausimas kai yra nesilaikoma PPO e, tai taisyklių, apskritai dar nėra išspręstas. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip tai vertina komisija ir kaip tai vertina pasaulinė darbo organizacija. Tarptautinė darbo organizacija. Ir kaip tarptautinė darbo organizacija galėtų kontroliuoti, kaip laikosi tų socialinių nuostatų prononce certainement mal le nom. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūs pavardę, jeigu ne, tai atsiprašau, bet atrodo, prelegentas salėje nėra, ne, yra. Ponas Stamenov. Ponas ir ponai. Politi politikos centre būtina matyti individą, asmenybę Ir tai yra jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracijos pasiekmi, kuri buvo priimta 48 metų gruodžio mėnesį. Buvo manoma, kad tai vienas iš geriausių instrumentų sutaikyti žmoniją po didžiulio, didžiulio konflikto. Nėra Europoje šalies, ir juo labiau Europos Sąjungoje, kur e, žmogaus teisės nėra gerai išvystytos. Deja, e, individų žmogaus teisės nėra privalomos. Nesame tikri, ar dabartiniai įstatymai prisideda prie žmogaus teisių stiprinimo ar ne būtina ieškoti ir atrasti naujas politikas, kurios suteiktų garantijas prieš skurdą. Tai turi būti ne vien tik tai valstybių narių, bet ir ES socialinių įstatymų dalis. Būtina kovoti su skurdu ir tokios politikos, kovos su skurdu politikos uh, vystimo tikslas neišvengiamai turi būti susijęs su žmogaus teisėmis. Orus gyvenimas visiems Europos piliečiams turėtų būti visų mūsų politikų centre. Socialinė neligybė skatina konfliktus visame pasaulyje, nes uh, žmonės negali pasireikšti, realizuoti savęs darbo rinkoje. Įvairios e, paramos kategorijos turėtų būti daug e, teisingiau paskirstytos, nes skurdas yra labai blogas patarėjas. Dėkoju, dabar suteikiu žodį ponui Kašmanui maksimum penkias minutės, tačiau dėkotume už tris. Kalbėsiu kaip parlamento pranešėjas dėl peržiūrėto kotonų sustarimo dokumento. EIVT atstovo pasisakymas bei komisijos pasisakymai buvo labai įdomus, tačiau man kilo tam tikrų klausimų. Kelios pastabos iš mano pusės. Jei sąlygiškumas yra neigiamas, principas ir trukdo mažinti skurdą, tai kaip tuomet užtikrinsime, kad gerbiamos žmogaus teisės? Pasižiūrėkime į Afrikos karibų ir Ramaus vandenino šalis, su kuriamis yra sudarytas kodonų susitarimas. Taip pat pažiūrėkime, ką tos šalis daro. Jos atsisako pritarti peržiūrėtom nuostatom, kuriuose konkrečiai yra kalbama apie nediskriminavimą seksualinės orientacijos pagrindų. 49 iš 79 AKR šalių baudžia kitos pakraipos žmonės, kai kuriam iš jų netgi paskiriama mirties bausmė. Afrikoje daug tokių žmonių buvo nubausta net 38. Kągi mes galime dėl to padaryti, ar iš visko nors darome? AKR nariai atsisakinėja nuolat, atsisakinėja net aptarinėti šį klausimą neina jokios nuolaidos. Tad turime kotonų susitarimą, tačiau realiai nieko negalime padaryti ir negalime realiai pritaikyti tų paramos sustabdymo arba nutraukimo priemonių. Daug kalbame apie pajėgumų stiprinimą. Tačiau tose šalyse tam tikros organizacijos, kurios turėtų rūpintis žmonių teisėmis, moterų, vaikų arba kitų kitų grupių e, interesais jos turėtų rūpintis, tačiau jos yra nustumiamos į šalį, jos negali veikti. Ir kągi mes darome? Nieko. Tos priemonės, kurias naudojame iki šiol, nepasiteisino. Parlamentas greitai balsuos dėl peržiūrėto kotonų susitarimo, turės jį patvirtinti, tačiau kyla labai daug klausimų, jei neklystu ir pačioj komisijoje yra dar daug neišspręstų klausimų. Tačiau ši tema nėra ta, e, kurią aptarinėdami galėtumėm tiesiog įdomiai keistis mintimis. Centre turi būti individas, žmogus. Nepamirškime, kad gyvename ES, kuri yra grindžiama pagrindinėmis vertybėmis, o mes jas tiesiog leidžiame pažeidinėti. Jei nebus užtikrinamas pagrindinės teisės, žmogaus teisės, jeigu mes neversime laikytis Europos Sąjungos žmogaus teisų konvencijos, tai mes žengsime atgal ir galima sakyti, kad mūsų sąjunga bus žlugusi sąjunga. Mes turime saugoti vertybės, tačiau jei to nedarysim, būsime tiesiog žlugusi sąjunga. Dar viena pastaba. AKR šalys nepasiruošusios nusileisti, tačiau nepamirškime, kad mes esame didžiausia finansinė donorė ir paramos teikėja. Tad galbūt reikėtų šiuo konkrečiu klausimu peržiūrėti ir mūsų susitarimus su kitom donorėm partneriam. Toliau vakarų krantas ir Palestina. Pagrindinės žmogaus teisės yra pažeidžiamos, iš vis nesuteikiamos o ES su Izraeliu turi prekybos susitarimą. Tik tai vieną kartą ES paprašė sustabdyti tą susitarimą ir jo galiojimą dėl žmogaus teisų nuostatų pažeidimo, tačiau taryba atsisakė tai padaryti kokįgi signalą tokiais savo veiksmais mes siunčiame visam pasauliui. Kaip gali mus vertinti rimtai kitos šalis, jeigu mes patys nesilaikome savo taisyklių ir jeigu mes nepadedame tiem žmonėm, kurie yra persekiojami vien dėl to, kad jie gyvena vienoje ar kitoje vietoje arba laikosi vienų ar kitų įsitikinimų. Tai yra visiškai nepriimtina Ir aš norėčiau, kad komisija bei EIVT atsakytų į mano klausimus. Jei nėra dialogo, ką dar galime padaryti? Aš taip pat paprašiau žodžio ir taip pat norėčiau kalbėti. Ir iš karto norėčiau pradėti kolegos mintį, kolegos Kašman mintį. Komisaras Piebalgas kalbėjo apie tai, kad sąlygų formulavimas nėra joks kliuvinys teikti vystimosi pagalbą. Humanitarniai veiksmai ir vystinėsi pagalba neturėtų kaip nors prieštarauti vieni kitiems. Sąlygos, žinoma, yra labai svarbios, ypač galvojant apie tuos, kurie um, yra korumpuoti ir tie, kurie nesilaiko žmogaus teisių. Aš lankiausi Ugandoje, o ten ir toliau yra taikoma mirties bausmė kitos orientacinės žmonėms arba jie yra tiesiog įkalinami jeigu, pavyzdžiui, na, butas arba namas išnuomojamas kitos orientacijos asmeniui, tai nuomininkas taip pat yra suimamas ir įkalinamas. Todėl aš džiaugiuosi tomis valstybėmis, kurios yra drąsios. Pavyzdžiui, pateiksiu Vokietijos, Junktinės karalystės pavyzdžius. Aš buvau Kinčasoje, Kyvų. Ten moteris prievartaujamos ir tai yra tas pats, kaip nueiti į parduotuvę ir nusipirkti bandelę vyrams. Aš Kinčasoje dalyvau konferencijoje e, AKR regionų valstybių konferencijoje ir AKR valstybių atstovai tiesiog pavadino mane melagę, kai aš pateikiau tokius pavyzdžius. Šiandien man labai rūpi susitikimai mano regione. Ten organizuojami įvairiausi renginiai, e, kitos lytinės, e, lytinės orientacijos žmonėms. Ir labai svarbu, kad piliečiai suprastų vieną dalyką, kad šios krizės metu paliečiami ne visi piliečiai vienodai, tačiau jie nesupranta to, kad mes ir toliau teikiame vystimosi pagalbą valstybėms, kurios nei kiek nepasistūmė į priekį įgyveninamos žmogaus teisų nuostatas. Pasaulis pastaruoju metu pasikeitė, pasikeitė iš esmės. Piliečiai jau nėra tylus, tylos avelės, kurios nieko nepasako, o dabar gyventojai tampa aktyvesni. Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip būtų galima taikyti tas sąlygas valstybėms, kurios nesilaiko tų žmogaus teisės teisų kriterijų. Ypač AKR valstybės turi išmokti gerbti žmogaus teisės mes neturime taikytis prie konkrečios situacijos susijusios žmogaus teisėmis tam tikroje valstybėje. Tos valstybės turėtų laikytis mūsų kriterijų. Beiz, excusez-moi pour la prononciation. Suteiksiu žodį dabar poniai Beis. Dar kartą atsiprašau, jeigu netaip ištariu jūsų pavardę. Regis jos nėra. Jut turėtų būti iš Austrijos. Ne, iš tikrųjų pavardė yra Bayer. Austrijos atstovė Bayer. Aš norėčiau pasamrutauti apie šitą klausimo formuluotę. Nežinau, ar mes galėtume surasti tokią taigi tinkamą žmogaus teisų apibrėžimą. Aš puikiai suprantu, kad žmogaus teisės yra universalios, jos taikomos visur, kiekvienam šio pasaulio asmeniui. Tačiau reikėtų prisiminti, kad atskirų valstybių konstitucijos dažnai nenumato, jog reikia atskirti valstybę ir e, bažnyčią, Ir taip pat kai kuriuose valstybėse nėra jokių institucijų ginančių žmogaus teises ir neužtikrinama žmogaus teisų apsauga. Todėl mums reikėtų išsiaiškinti, kaip mes suvokime apskritai žmogaus teisės apskritai, kadangi kai kuriuose valstybėse nėra tokios nuostatos ar apibrėžimo apskritai. Kitas klausimas. Jau kalbame apie sąlygiškumą, jau kalbame apie sankcijas ir kai valstybės pažeidžia žmogaus teisės, ar galima numatyti sankcijas ir tuomet nutraukti vystimosi pagalbą. Tarsi teigiama, kad tos lėšos turėtų būti teikiamos pilietiniai visuomeniai, kokiai pilietiniai visuomeniai, kuri laikosi universalių žmogaus teisių, o gal yra kokia nors dar kita, tokia pilkoji pilietinė visuomenė. Taigi mes turime susitarti apie kokias žmogaus teisės kalbama. Pirmos, antros ar trečiosios kartos žmogaus teisės, ar tas, kurias suformulavo jungtinės tautos, ar mes kalbame apie socialinės, ekonominės teisės, ar kalbame apskritai apie tarptautinės, tarptautinimas supripažintas žmogaus teisės. Be to, įgyveninant įvairiausias ES politikos sritis, taip pat reikėtų pagerinti mūsų žmogaus teisų apsaugą. Pavyzdžiui, kai kalbama apie apsirūpinimą žaliavomis, dažnai galvojame apie žmogaus teisės, tačiau įgyvendami e, žuvininkystės politiką, taip pat galbūt galėtume pagalvoti apie žmogaus teisę į e, maisto produktus. Daugelį priekybos sutarčių ir e, e, investicijų apsaugos sutarčių yra atitinkamos nuostatos dėl pagarbos žmogaus teisėms, dėl žmogaus teisų dialogo, tačiau kitas klausimas yra, kiek pastangų reikia įdėti siekiant įgyvendinti tas žmogaus teisų nuosadas. Todėl man būtų labai įdomu išgirsti jūsų atsakymą, kaip tai, kas yra įrašoma į dokumentus, yra įgyvendinama. Merci beaucoup. Je passe la parole à monsieur Castaldo. Dėkoju dabar žodis ponui Kačmarek. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Man labai patiko tai, ką pasakė komisaras Piebalks apie tarpusavio sąveiką, kad e, mes neturėtume pamokslauti, o tiesiog saveikauti su savo partneriais besivystančiose šalyse. Man patiko taip pat tai, ką sakė išorės veiksmų tarnybos atstovas, kai jisai sakė, kad tas sąlygiškumas turi būti išmanus. Problema tačiau ta, kad kai e, susidurėte su valstybė, kuri neišpažįsta tų pačių teisių, tai to saveikumo nebėra ir sąlygiškumo nebėra. Ir čia mes ką tik girdėjome konkrečių pavyzdžių. Dar vienas pavyzdys. Rugsėjo mėnesį sukako dešimt metų kai Eritrėjos žurnalistas David, kuris yra švedijos pilietis, buvo uždarytas į kalėjimą. Mes e, čia parlamente surengėme renginį, pažymėdami tą įvykį, e, priėmėme rezoliuciją ir dabar net nežinome, ar tas švedijos pilietis vis dar gyvas ar ne. Pereitą savaitę posėdžiavo AKR e, bendros asamblėjos politinis komitetas. Mes tiesiai paklausime Eritrejos atstovų, ar ponas David vis dar gyvas. Na ir tada išklausėme ilgą atsakymą apie tai, kaip Eritreja laikosi susitarimų ir standartų ir kitokių šūkių, bet nebuvo aiškaus atsakymo, ar tas žmogus gyvas ar jau ne. E, Ponas Šmitas, e, mūsų atstovas, atsistojo ir labai aštrei pasisakė, bet tada partneriai iš Afrikos apkaltino jį, kad jisai nemandagus ir bandė iškrapštyti jį iš salės. Taigi, jeigu nėra sutarimo dėl bendro vardiklio, tai jūs negalėtumėte nieko įgyvendinti, net jeigu jūs traktuosite tą kitą šalį kaip partnerį. Ar tai reiškia, kad Eritrėjai mūsų bendradarbiavimo nereikia? Reikia, bet 25 procentus savo BVP jie išleidžia ginklams. Ir tai yra dar viena problema mums. Kaip šalis, kuri, taip sakant, švaisto pinigus, besiginkluodama, besiruoždama kažkokiai grėsmiai prie kažkokio kaimelio ant Etijopijos sienos, kai jie niekaip negali to kaimelio parodyti ant žemėlapio. Taigi, bendradarbiauti su Eritreja privalome, bet turime taip pat bent jau reikalauti atsakymą į klausimą, ar Švedijos pilietis vis dar gyvas ar ne. Dėkuoju ponai Kačmarek. Kolegė Teukarus. Kolegė Teukarus. Aš taip pat norėčiau, pat norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus, kai kuriuos aš pažįstu, kai kurie netgi yra geri mano bičiuliai, mes kartu kaunomės tarptautiniu mastu žmogaus teisų apsaugos frontuose. Taigi demokratinis švietimas, korupcijos, e, e, kova su korupcija, žmogaus teisų gynimas tai yra svarbiausi mūsų kovos mūšio e, laukai. Žinoma, jeigu nesilaikoma žmogaus teisų, reikia apriboti vystimosi pagalbą. Jeigu mes jau ištisus metus bendradarbiaujame su labai griežtomis nuožmomis diktatūromis, Tai daroma tik dėl to, kad atsižvelgėme į visuomenės poreikius ir lūkesčius. Tačiau labai svarbu teikti tik tai skubę humanitarnę pagalbą, kad gyventojai patenkintų savo poreikius tam tikrų momentų. Taigi skubi pagalba negali būti atidėliojama arba saistoma kokiomis norm, nors sąlygomis. Negalime kalbėti apie demokratiją, kadangi žmogaus jiems iškyla klausimas, ar jie išgyvens ar ne. Tačiau kita vertus ta pagalba dažnai patenka į tų rankas, kurie ją tiesiog išvaisto savo reikmėms mes galime pasielgti kitaip, mes galime laukti, kol visuomenėje nusistovės demokratija ir tik po to teikti vystimosi pagalbą, tačiau to mes negalime taikyti praktikoje. Kita galimybė būtų tokia - teikti vystimosi pagalbą atsižvelgiant į e, kaštus ir riziką, taip pat atsižvelgiant į tai, kad e, šalyje klesti korupcija, kad iškyla pavojus, jog tos lėšos pateks į netiems, kuriems yra skirtos. Tačiau mums reikia visą laiką dėmesį skirti į visuomenę. Ir tas požiūris, žvilgsnis į visuomenę yra pats tinkamiausias būdas teikti vystimosi pagalbą. Tai turi daryti donorės, kurdamos galbūt bendrus pagalbos teikimo centrus. Kita vertus, mums reikia laikytis nuostatos, kad vystimosi pagalba negali būti teikiama valstybėms, kurios ir toliau išleidžia didžiulės lėšas ginkluotėjai ir ginklavimuose pramoniai. Toks pavyzdys būtų Etijopija. Mes jau ilgai sprendėme vystimosi pagalbos teikimo klausimą Etijopijai, o Etijopija ir toliau bombarduoja kitų valstybių teritorijas. Žodis Tuninį. Eh, grazie, Presidente. Ma io condivido l'approccio eh, pragmatico del commissario e anche del. Aš pritariu komisaro pragmatiniai nuostatai ir taip pat e, kitų kolegų minčiai, kad reikia vis dėlto apdairiai taikyti tą saligiškumo principą teikiant vystimosi pagalbą. Aš manyčiau, kad geriausias būtina, būdas skatinti žmogaus teises yra dialogas. Labai svarbu pradėti diskusiją su kaiminėm valstybėm, valstybėm partnerėm, Svarbu tęsti dialogą, nors lengviau būtų jį nutraukti. Šita tema yra labai sudėtinga. Sudėtinga kalbėti apie perimą prie demokratijos. Tuo labiau, kad įvairiose valstybėse tas perimas yra labai ilgas procesas, reikia daug E, pagarbos, daug kantrybės ir išmonės. Mes negalime mokyti kitų, kaip tai padaryti. Kita vertus, mes turime užtikrinti, kad būtų garantuojamos bent minimalios žmogaus teisės. Bent jau e, turi būti pasiektas tas lygis, kuris yra suformuoluotas Junktinių tautų žmogaus teisų deklaracijoje. Todėl e, Mums reikėtų būti budriems ir nenustoti kelti reikalavimus. Todėl norėčiau šiam kontekste pateikti klausimą komisijai. Išorės veiksmų tarnybos atstovui. Kaip praktikoje išmintingai taikomas šitas sąlygiškumo principas? Ar yra kokių nors gerųjų pavyzdžių, pasiteisinusių pavyzdžių Mes pasirašydami dvišalės sutartis su kitomis valstybėmis siekėme įtraukti nuostatas dėl žmogaus teisių gerbimo į tokias sutartas. Tačiau mes dabar numatėme naują priemonę. Mes tiesiog įpareigojame vyriausybę prieš ratifikuojant tokias sutartys anuliuoti tokią sutartį, jeigu valstybė partnerė nesilaiko tokių nuostatų. Pavyzdys būtų susitarimas su Kinija dėl bendradarbiavimo kultūros srityje, filmų kūrimo srityje, kinematografijos srityje. Šitas susitarimas ilgai buvo aptarinėjimas parlamente buvo diskutuojama, ar Kinija yra patikimas partneris, tuo labiau, kad joje yra labai nuožmi cenzūra e, kultūros srityje. Ir panaši nuostata buvo įtraukta ir kitas dvi ratifikuotas sutartis. Viena sutartis buvo susijusi su kariniu bendradarbiavimu. Tai labai aktuali ir sudėtinga tema ypač šiais laikais, atsižvelgiant į situaciją Šiaurės Afrikoje. Ir kita sutartis su Maroku. Taigi nu, irgi įtraukėme tokias nuostatas ir panašios nuostatas buvo įtrauktas į sutartį su Kataru. Aš sakiau. Aš manyčiau, kad šiame kontekste Galbūt būtų verta pagalvoti apie tokią galimybę. Tai yra parodyti, kad mes ištiesėme joms ranką, bet kai kalbame apie žmogaus teisės, esame nuoseklus ir reiklus. Nu. Ok. Monsieur Tavares. Muito obrigado, senhora. Ponas Tavares. Ačiū pirmininkė. Pasisakau savo kolegos vardu, nes jis turėjo išeiti balsuoti, e, bet norėčiau jo vardu išsakyti kelias pastabas, kurias jis paliko man užrašęs. Įdėmiai klausiausi komisijos pasisakymo, taip pat EIVT atstovo pasisakymo. Ir pastebėjau, kad tikrai daug buvo kalbėta apie taip vadinamas pažangesias sankcijas. Panašu, kad tai yra svarbiausias akcentas šios dienos diskusijose. Aišku, tokios sankcijos, pažangios sankcijos yra daug geresnis variantas nei bet kokios kitos sankcijos, sakim, kvailos, neprotingos, nelogiškos sankcijos. Tačiau šis terminas yra gan naujas toks populiarus. Ir man susidaro toks įspūdis, kad ES tiesiog bando eilinį kartą visiems įtikti. Kai kurie kolegos jau sakė, kad e, humanitarinės pagalbos negalima teikti, diktat, teikti diktatūroms, kitigi sakė priešingai, sakė, kad e, diktatūra ir humanitarinės pagalbos teikimas neturi jokio ryšio, galbūt problema yra skaidrumo trūkumas. Gal tikrai reikėtų daugiau pakalbėti apie šį aspektą. Tačiau nepamirškime, kad e, gyvename naujame pasaulyje su naujais veikėjais, naujom jėgom ir todėl komisija turi atsižvelgti į tas realias aplinkybės, taip pat atsižvelgti ir į tai, kad pati ES dabar išgyvena didelę krizę. Tos lėšos, kurios skiriamos vistomai pagalbai, ne visuomet yra gerai išleidžiamos ir dažnai neatsižvelgiama į žmogaus teisės piliečiai labai dažnai prašo ES elgtis konkrečiau ir paaiškinti bei parodyti, kur yra skiriama ta pagalba, kaip ji yra skiriama ir kiek jos. Mes turime atsiskaityti mokesčių mokėtojams. Tačiau panašu, kad ne visada tai yra daroma ir Europos išorės veiksmų tarnyba labai dažnai šitą principą pamiršta savo santykiuose su trečiosiomis šalimis. Pabaigai dar trys pastabos. Vėlgi kalbant apie tokius naujus žodžius, naujus terminus, kurie labai dažnai išrandami ir sukūriami čia Briuselėje. Man atrodo, kad eilinį kartą mes pamirštame turinį tos frazės. Austrijos parlamento atstovė sakė, kad kartais per, pavyzdžiui, žuvininkystės politiką ir susitarimus mes visiškai pamirštame žmogaus teisės. Kitas dalykas. Kaip mes sprendėme arabų pavasario klausimą? Iš esmės mes visiškai nebandėme net padėti pabėgėliams viduržėme jūros regione. Vėlgi nelabai kokiu veiksmu ėmėmės. Tas pats pasakytina apie Balkanus, apie vengrų problemas 56 metais. Matote, kad tikrai yra daug pavyzdžių, kai ES nesijėmė veiksmų tais atvejais, kai turėjo imtis. Ir beje, priminsiu, kad labai dažnai parlamentas bando kažką daryti, bando primti kažkokios patvirtinti rezoliucijas arba teisės aktus, tačiau galiausiai jie užstringa taryboje. Tas pats buvo ir su pabėgėliais viduržėmio jūros regione. Dėl jų dokumentas ir sprendimas buvo labai svarbus, tačiau jis iki galo ir nebuvo priimtas. Beje, daugiau turėtumėm padirbėti ir namuose, savo sostinėse. Turėtumėm pasižiūrėti, kokia padėtis su žiniasklaidos laisvė visose 27 valstybėse narėse ar tikrai užtikrinama spaudos, žiniasklaidos, išraiškos laisvė. Žinau, kad galbūt trūksta pinigų tokiai studijai atlikti, bet reikėtų pasistengti, reikėtų daryti spaudimą. Mes bandome daryti tą spaudimą komisijai, kad ši pradėtų tokią studiją, tokį tyrimą, tačiau kol kas yra bandoma tik išsisukinėti ir mes daugiau dėmesio skiriame žiniasklaidos suvaržymams, už viduržėmio jūros, tačiau visiškai nesivarginam pasižiūrėti, kokia padėtis pas mus, mūsų kieme. Toliau daug kalbama apie subsidiarumo principą ir jo taikymą santykiuose su trečiosiomis šalimis, tačiau mes pamirštame pačių savo problemas ir tai, kad kartais mes irgi pažeidžiame subsidiarumo principą. Pavyzdžiui, šalim kandidatėm keliami griežti reikalavimai, tačiau mes tiesiog ignoruojame, kad tam tikras taisyklės pažeidinė senosios valstybės narės. Toliau kitas dalykas. Man atrodo, kad kiekvieną kartą, kai aptarinėjame vystimasi, žmogaus teisės, jų pažeidimą ir taip toliau, mes visų pirma turėtumėm pasižiūrėti į save, turėtumėm pažiūrėti, ką mes darome ir tik po to pamokslauti kitom šalim. Mes turėtume visų pirma išsiaiškinti, kokia padėtis yra pas mus ir tik po to bandyti pamokslauti kitom šalim. Dabar žodis poniai Keller. Turime dar šešis norinčius pasisakyti, tad būtų labai gerai, jeigu glaustai galėtumėt kalbėti. Aš sutinku, kad žmogaus teisės turi būti ES veikimo centre, tačiau mes praeitie matome, kad gana glaudžiai bendradarbiavome su Libijos režimu. Buvo pasiūlymas e, sumažinti pinigus e, srautus. E, į tas šalis, kur vyksta konfliktai, tačiau uh, sanglaudos fondo lėšas vis dar e, plaukia į tas mūsų šalis, kurios yra mm, pačios didžiausios ginklų gamintojos. Tai kaip turime siekti savo tikslų? Ar turime šiek tiek šantažuoti, ar vesti politinį dialogą su valstybių e, administracijomis, bet taip pat ir su e, pilietinė visuomenė. Ir Visą tai darydami turime tikrai užtikrinti, kad nepakenksime žmonėms. Turime žinoti, kad jeigu nutraukime finansavimą, tai tada jį nutraukime ne tik vyriausybėms, bet ir patiems skurdžiausiems visuomenės narėms. Taip pat reikia pagalvoti apie kanalus, kuriais tie pinigai keliauja. Bet sutinku su kitais, kad mes turime būti patikimi, ta prasme, kad uh, ginti žmogaus teisės ir čia, viduje, ir išorėje. E, Pastarėjai e, pavyzdžiai, pavyzdžiui, kalbėjome apie žuvininkistės sustarimą su Maroku, kur net teisininkų nuomonės nepaklausėme apie tai. Buvo kiti dalykai dar paminėti ir jie nelabai gražiai mus, gražioje šviesoje mus parodo mes turime ir savo sąlygas kelti, ne vien tik tai kalbėti apie sąlygiškumą santykiuose su kitais, kalbame apie partnerių, partnerės šalis, bet turime galvoti apie sąlygiškumą, kai kalbame apie save, sakysim, e, nereikėtų turbūt remti E, žemės ūkio, jeigu neatsižvelgiama į socialinius klausimus. Dėl klimato kaitos turime žiūrėti, ar tos programos ne, nekenkia kitoms programoms ir taip pat pažiūrėti, ar mes iš tikrųjų vykdome savo įsipareigojimus. Buvo paminėti prekybos susitarimai, e, yra gražių susitarimų kur e, mes patys atsisakėme įrašyti nuostatas dėl žmogaus teisių. Atvirkščiai e, mes turėtume galvoti apie žmogaus teisių apsaugą. Tad e, sustarimai, ar tai būtų prekybos ar kitokie susitarimai, kurie leidžia remti žmogaus teisės, turėtų taip pat atsižvelgti ir į tai, kaip valdomi ištekliai. Panašiai, kaip kad sakė kolegija iš Austrijos. Dėkui. Parol, Madame Monika Fezo. Muito obrigada. Um, este, este, este debate tem sido muito Dėkoju. Tikrai labai įdėmiai klausiausi diskusijos ir pasisakymų ir norėčiau grįžti prie vieno aspekto, tai yra kas daroma nacionaliniu lygiu. Portugalija taip pat svarsto šį sąlygiškumo, sąlygų nustatymo aspektą. Ir labai dažnai atrodo, kad tas sąlygiškumas naudojamas neigiamą prasme. Dažnai kalbam apie apribojimus, apie nutraukimą paramos ir taip toliau. Tad tas žodis sąlygos ir sąlygiškumas siejamas su neigiamais aspektais. Tačiau man atrodo, kad tai iš esmės trukdo tinkamai panaudoti šį sąlygiškumo principą. Jį galima naudoti daugia šaliuose susitarimuose, vairiuose kontekstuose. Mano nuomonė, jokia šalis negali pažeidinėti žmogaus teisų ir pateiksiu mūsų šalies pavyzdį. Mes įtraukėme gerosios praktikos nuostatas. Prieš du metus mes pradėjome gyvendinti strategiją, kuri vadinasi saugumas ir vystimasis. Ir per tą strategiją sprendžiam tuos klausimus, kurie keliami šiandien. Tai yra mes ir pabrėžiame, kad be saugumo nėra vystimosi ir vystimas neįmanomas be saugumo. Toks buvo mūsų atskaitos taškas, remiantis kuriuo mes rengėme bendradarbiavimo programas įvairiose srityse ir procese dalyvavo keturios skirtingos ministerijos atsakingos už saugumą, už vystimąsi, už bendradarbiavimą ir e, visų šių procesų centre yra žmogaus teisės ir jų apsauga. Norėčiau šiek tiek detaliau pakalbėti apie štai ką. Ir išgirsti daugiau norėčiau, ką kiti nacionaliniai parlamentai daro šioje srityje. Visi žinome, kad bendradarbiavimas bei užsienio politika yra tos sritis, už kurios yra išimtinai atsakingos nacionalinės vyriausybės. Tačiau nemažai savo kompetencijų mes delegavome europinėms institucijoms. Taigi dabar turime sužinoti, kaip susigražinti tą atsakomybę ir ką mes kaip nacionaliniai parlamentarai galime padaryti. Ja, Frau Vorsitzende. Gerbiamą pirmininkę, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, norėčiau informuoti apie situaciją Vokietijoje. Šiuo metu mes bandome sutelkti dėmesį į vystimosi pagalbą, keisdami savo požiūrį. Mes iš vienas plus vieno nenorime uh, gauti dviejato, bet mes turime pasiekti trejetą. Todėl mes turime sutelkti dėmesį į kai kurios specifinius aspektus. Taigi mes valstybės e, partnerės nenorėtume uh, nenorėtume, kad buvo išliktų 120, kaip buvo iki šiol, mes norėtume sumažinti šitų valstybių skaičių, tačiau kartu toms likusioms valstybėms, kuriams bus teikiama vystimosi pagalba, mes padidvigumisime tos pagalbos apimti. Taigi, taip mes tikimės veiksmingiau bendradarbiauti su tomis valstybėmis, galime sutelkti dėmesį į jų vietos sąlygas ir taip pat suformuoti konkretesnės prielaidas. Mes parengėme dokumentą žmogaus teisės vystimosi politikos kontekste ir ten suformulavome visus savo uh, uždavinius bei prielaidas. Mes numatome pagal šį dokumentą, kad valstybė, su valstybėmis, kuriuose žmogaus teisų situacija yra pakankamai nepalanki, tiesiog e, neteiksime vystimosi pagalbos arba tiesioginės vystimosi pagalbos. Taip pat mes atkreipiame dėmesį į tai, kad kai kuriais atvejais gali būti bloginama žmogaus teisų padėtis, pavyzdžiui, Uganda, galėtų, Uganda arba pavyzdžiui, ten, kur ja, e, e, netradicinio orientacijos žmonėms tiesiog taikoma mirties bausmė arba uh, yra įkalinama šešiems metams. Tokie, e, toks požiūris mūsų netenkina ir mes tiesiog atsisakome teikti Ugandai bent šiuo metu bet kokią vystimosi pagalbą. Tačiau po to paaiškėjo, kad mūsų balsas buvo išgirstas ir tinkamas įstatymas buvo atšauktas. Mozambikas būtų kitas pavyzdys. Su 40 kitų donorų mes siekime teikti vystimosi pagalbą, tačiau siejame ją su demokratijos principais šioje valstybėje. Mes norėjome skatinti demokratiją, ir pagrasinome nutraukti vystimosi pagalbą, tuoj pat buvo sureaguota ir įgyveninos atitinkamos priemonės. Taigi, kai stengiamasi, kai bendradarbiaujama, galima pasiekti atitinkamą rezultatą. Labai svarbu, kad valstybės įvairios donorės, ministerijos, organizacijos labiau bendradarbiautų tarpusavyje, derintų savo veiksmų veiksmus, taip pat labai svarbu derinti savo veiksmus ES mastu. Tokių pavyzdžių, gero bendradarbiavimo pavyzdžių yra pakankamai daug. Kenijoje dėl ka, pilietinio karo, pilietinių konfliktų taip pat buvo pagrasinta, kad dešimtys milijonų eurų vertės pagalba bus nutraukta. Taigi norėčiau paminėti ir apie sąlygas kitose srityse ir įgyveninant kitas programas. Buvo iškeltas klausimas, kaip apibriežti žmogaus teisės, kaip visapusiškai jas įvertinti. Mums labai svarbi yra korupcija. Visi pasisakome prieš korupciją, tačiau labai svarbu ją įvertinti pateikti konkretų apibrėžimą, ypač turint omenyje valstybės, kuriams yra teikiama vystimosi pagalba ir tuo labiau, kad mes patys atsiskaitome prieš savo piliečius dėl e, pagalbai skirtų lėšų. Labai svarbu e, taikyti atitinkamas griežtas nuostatas ir gamybininkams, įmonėms, kurios e, įsisteigusios tam tikrose valstybėse arba kurios tiesiog naudojasi tam tikros valstybės darbo jėgos paslaugomis. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame euh, Lokbil. Labai ačiū. Dabar steiksiu žodį poniai Lochbiler. Aš norėčiau grįžti prie kolegės Bayer suformuluotų klausimų, jie kartojasi ir kitų pasisakymuose. Pirmas klausimas, ar mes esame susitarę dėl žmogaus teisų koncepcijos apibrėžimo? Aš manyčiau, šis uždavinys tenka ne tik tai mūsų partneriams, bet ir mums patiems. Mes turim patys apsispręsti, E, kaip vertinsime žmogaus teisės. Pirmoji kategorija tai būtų pagrindinės žmogaus teisės ir pilietinės teisės, o po to jau reikėtų kalbėti apie socialinės ir ekonominės teises. Jeigu mes jas suprasime taip, kaip yra pasakyta bendrojo žmogaus teisų deklaracijoje, tai tuomet galėtume susitarti ir ES viduje, valstybių viduje, kad teisės, minimalios teisės turėtų užtikrinti galimybę žmogui laisvai ir padoriai gyventi. Trečioji kategorija yra, nėra taip aiškiai suformuluota. Ta trečioji kategorija dar turėtų būti atitinkamai plėtojama. Aš neturėčiau ko nors pridurti, kalbant apie sąlygas, ypač tais atvejais, kai yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų labiau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ne tik nevyriausybinės organizacijos, kurias pasisako už kitos lytinės orientacijos teises, bet ir su kitomis organizacijos, kurios suvokia žmogaus tapatybės ypatumus. Tai yra, reikėtų bendradarbiauti su uh, religinėms organizacijoms, kurios turi platesnį žmogaus teisų supratimą. Žodis ponė Gomes. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tie iš mūsų, kurie dirba žmogaus teisų ir vystimosi srityje, puikiai supranta, kad be žmogaus teisų apsaugos, įstatymo viršenybės ir e, geros valdysenos E, sėkmės nepasieksime, nes e, gera valdysena reiškia taip pat ir kova su korupcija, pavyzdžiui. Problema ta, kad visas tos savokos yra pastumtos į šalį, suteikiant pirmenybę e, visai virtiniai garsių e, šūkių, demokratija, žmogaus teisės ir taip toliau. Ir nieko nesakoma apie pereimą prie demokratijos. E, daug e, vyriausybių, kurios dabar yra tame pereinamajame laikotarpyje, tos demokratijos iš tikrųjų nenori, nori tiesiog legitimumo kažkokios paramos savo programoms. Ir būtent to jos siekia santykiuose su ES ir kitomis organizacijomis. Man patinka išmanių, išmaningų sąlygų savoka, bet reikalas tas, kad nei čia išmanumo, nei sąlygiškumo aš nematau, nei ES, nei valstybių narių vystamojo bendradarbiavimo politikoje. Atvirkščiai yra mechanizmai, kurių tikslas teikti paramą biudžetui. Bet e, iš tiesų įgyvendinant nebuvo jokių sąlygų keliama. Ir kaip kolegos minėjo, tai jeigu ir yra kažkokie žmogaus teisų kriterijai, tai jie labai elementarūs. Jeigu aš pasisakau prieš vyriausybę ir mane įmeta į kalėjimą, tai mano teisės pažeistos ar ne, čia viskas paprasta. Jeigu mane priverčia išsikelti iš savo namų ar iš savo uh, gyvenamojo rajono, nes yra numatyta toje vietoje pastatyti e, e, namus, kad kažkas galėtų iš to pasipelnyti, mano teisės pažeidžiamas. Bet kur, ar besivystančioje šalyje, ar išsivyščiusioje, tai būtų žmogaus teisė pažeidimai. Kolegos e, klausė, ką mes galėtume nuveikti nacionaliniuose parlamentuose. Aš sakyčiau, kad mes turime saligiškumo savoką, tai, kad mes turėtume telkti pas, e, savo pastangas ties pa, parama biudžetui ir kai mes tai sakėme, tai, tai buvo teisinga, nes tuo metu mes e, konkuravome su Kinija. E, Ir iš tikrųjų, kas viską lėmė, tai turbūt konkurencija prekybos verslas rytyje. Ne, ne, nebuvogi kalbama apie neokolonialistinių ryšių vystymą. Na, o dabar su Kinija jau mes nebekonkuruoja, Kinija yra kitoje lygoje, mes nenorime ten patekti. Praeitėje jau pasimokėme, ir turėjome e, tai prisiminti arabų pavasario atžvilgiu. Turime elgtis išmaningai, turime palaikyti santykius su vyriausybėmis, bet pinigus turime siūsti piliečių visuomeniai, ten, kur jų labiausiai uh, reikia. Yra tokių grupių, kurios gali veiksmingai juos išleisti pasiruošusios jas priimti, bet mes kaip tik jiems tų pinigų ir neduodame. Tad, kai e, klausime, ką galime nuveikti nacionalinėse parlamentuose ir čia, tai atsakymas paprastas, turime sustelti ties konkrečiais atvejais. Eritreja. yra labai e, aiški byla, nes e, būtent ES pilietis švedas yra ten nukentėjęs bet pažvelkite ir į kitus parlamentus, kitus pavyzdžius. E, pažvelkime į Etijopiją, tai pagal dydį antroji Afrikos valstybė. Ji posėdžiaurė Afrikos sąjungoje ir labai dažnai matome, kad užmerkiamas akis į žmogaus teisų pažinėjimus 2005 metai, 2010. Na, ir padėtis bjauri tiesiog. Tad ką galėtų valstybės narės ES padaryti, sprendžiant konfliktus, mes turime e, skatinti vystimasi Eritrėjos, Etijopijos atveju tas konfliktas buvo susijęs su sienomis, o ES paprastai nusisukdavo ir e, nenorėdavo to matyti. Dar vienas klausimas, pažiūrėkime į Angolą. Pirmininkė ragino laikytis skirto pasisakymui laiko. Taigi, e, pažiūrėkite į tuos jaunus angoliečius, kurie yra sumesti į kalėjimus. Kas yra padaryta, kad juos išlaisvintume? sinon ce sont d'autres personnes qui ne pourront pas la prendre. Dėkoju ir prašyčiau visų laikyti skirto kalbėjimo laiko, nes kitiem laiko tiesiog nebeliks. Prieš paskutinis kalbėtojas ponas Mijafytų, o po to ko ponas Kašmarek ir tada pereisime prie antrosios temos mūsų diskusijose. Norėčiau padėkoti už šį posėdį labai svarbia tema, teikiant vystimosi pagalbą. Labai keista, kad valstybė, kuri negebė žmogaus teisių, gauna ir naudojasi vystimosi pagalba. Ir turiuomenyje diktatoriškus režimus ir tos lėšos, kurios skirtos vystimosi politikos kontekste, išleidžiamos konkrečių diktatorių asmeniams poreikiams. Mes taip pat turime suvokti, kad netgi ir diktatoriški režimai dažniausiai neįsprendžia skurdo problemos šalyje ir todėl šalis e, šaliai reikalingos lėšos, tuo labiau, kad diktatoriai nesir, nesidomi skurdu savo šalyje. Todėl labai svarbu, teikiant vystimosi pagalbą, įvertinti diktatorių buvimą, tuo labiau, kad tos diktatoriškos politikos aukos yra konkrečios valstybės gyventojai. Reikėtų Europos įmonėms numatyti kokias nors palankesnės sąlygas, lengvatas, jeigu jos kuria darbo vietas kitose valstybėse ir taip padeda tų valstybių gyventojams. Pavyzdžiui, Kinija taiko tokias e, nuolaidas ir tos nuolaidas padeda geriau vystyti ekonomiką. Lire e, un, une lettre de la part du Parlement polonais, c'est ça Monsieur Kasmar. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį kolegai Kašmarė, kuris paskaitys laišką iš Lenkijos parlamento. Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, Lenkija visai nesenai, sekmadienį vyko rinkimai. Uh, ir todėl mūsų parlamento nariai negalėjo atvykti. Tačiau man buvo atsiųstas laiškas iš Teisingumo ir žmogaus teisų komiteto, jie atsiuntė pirmininkas. Laiške yra dėkojama už pakvietimą atvykti į šį susitikimą ir aptarti vystimosi politiką, e, kadangi mūsų šalyje vyko rinkimai, tai mes negalime dėja atvykti ir prisidėti prie jūsų šiuose diskusijose. Kaip parlamento narys, laiško autorius, sako, kad aptariama tema yra ypatingai svarbi, tai taip pat labai aktuali tema. Sąlygų principas yra vienas iš svarbiausių principų įtrauktų ir į rytų partnerystę. Nesenai Varšuvoje vyko rytų partnerystės viršūnių susitikimas ir e, Lenkų parlamento nariai darys viską, kas jų galiuose, tam, kad būtų skleidžiamos ir skatinamos demokratinės vertybės rytinėse valstybėse kaiminėse, ypatingai Baltarusijoje. Ir toliau, aišku, bus remiamas to, remiamos tos visuomenės, kuriuose pažeidžiamos teis, žmogaus teisės, bus bandoma padėti nevyriausybinėm organizacijom, nes jos bus ypatingai svarbios ateitie, kai bus kuriamos demokratinės institucijos. Parlamentinių sustikimų Lenkijoje bei kitose šalyse metu aš visuomet pasisakydavau už žmogaus teisės ir remdavau žmogaus kovotojus už žmogaus teisės. Ir yra tekę susitikti su Kazah... Kazahijos žmogaus teisų gynėjais, su jais kalbėjausi, jie dabar labai daug dirba bandydami apginti e, naftos platformose dirbančius žmonės, nes jų teisės yra labai dažnai pažydinėjamos, jie netgi yra sumušami savo darbdavių. Uh, E, tad e, akivaizdžiai aišku, kad ekonominių interesų iškelimas į pirmą vietą yra neteisingas sprendimas, netinkamas kelias. Akivaizdu, kad dar daug ką reikės keisti, dar daug reikės nuveikti, ypač mūsų santykiuose su Kinija, kuri yra viena iš valstybių lyderių, tačiau e, labai atsilieka žmogaus teisų įtvirtinimo srityje. Toliau dėrybos dėl stojimo Europos Sąjungą su Kroatija. Aš pas buvau susitikęs su Kroatijos atstovais ir su jais kalbėjome apie sutaikinimo procesą po karo Balkanuose. Svarbu nepamiršti to karo, negalima visiškai pamiršti uh, tų blogų dalykų, kurie buvo praeitįje. Reikia kalbėti apie žmogaus teisės, uh, apie jų pažeidimus, kaip keisti padėtį ir nereikėtų bijoti, kad nuo to pablogės santykiai su kitomis šalimis. Tai yra ypatingai svarbu šalims, taip pat ir Europos išorės veiksmų tarnybai bei mums, parlamentų nariams, kurie atstovaujame savo piliečius. Mes turime garsiau išreikšti poziciją dėl žmogaus teisių, taip pat uh, Tai turėtų daryti ir mūsų vyriausybės, nors jos dažnai yra saistomos tam tikrų diplomatijos principų. Kartais yra neišvengiamas tas saligiškumas, turime taikyti saligiškumo principą ir turime tikrai atsižvelgti į žmogaus teisų padėtį, tačiau kartais svarbiau yra humanitarinė padėtis. Ir galbūt tokiais atvejais reikėtų atsisakyti bet kokių sąlygų ir tiesiog nedelsiant teikti humanitarinę pagalbą. Taip pat e, į tai reikėtų atsižvelgti ir socialinėme kontekste, socialinių pasiekmių kontekste. Aš manau, kad šioje diskusijoje tikrai bus pasikeista nuomonėmis E, įvairiausiais klausimais e, bus keičiamasi nuomonėmis tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Deja, negalėjau šį kartą dalyvauti diskusijoje, bet tikiuosi, kad e, kitose diskusijose galėsiu dalyvauti. Pasirašo Richard Kališ ir dar galiu Jūs informuoti, kad Richard Kališ buvo perrinktas į mūsų parlamentą ir tikrai ateityje dar turėsite galimybę su juo susitikti. Ja, herzlichen Dank auch an die Ačiū, dėkuoju taip pat ir kolegoms iš Lenkijos, kurie dalyvavo rinkimuose ir negalėjo atvykti į šį susitikimą. Dabar aš norėčiau savo pakomitečio vardu pasveikinti Jūs atvykus į šį susitikimą. Tai pirmasis toks susitikimas kartu su vystimosi komiteto atstovais po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Taigi pirmąją temą mes pasirinkome būtent tas sąsajas tarp žmogaus teisų ir vystimosi pagalbos. Teisės komitete mes jau du kartus susitinkome su nacionaliniu parlamento atstovais, Vienas sutikimas vyko Berlyne, kitas Briuselėje. Tų susitikimų metu mes komitetas supratome, kad nelabai paprasta e, pasikviesti tinkamiausius kontaktinius partnerius, kadangi nacionaliniai parlamentai, jų struktūros yra skirtingos, kartais žmogaus teisų klausimus kūruoja kiti komitetai. Taigi mes antroje diskusijos dalyje norėtume aptarti klausimą, ar su žmogaus teisėmis susijusios sąlygos gali būti veiksmingos, kai yra daug pagalbos teikėjų. Kai mes kalbėjome apie tai, ar tokios sąlygos trukdo mažinti skurdą, neišgirdau, kad tie du dalykai apskritai vienas kito kitam prieštarauja. Taigi dabar aptarkime kitą klausimą. Būtent ar su žmogaus teisėmis sąlygos gali būti veiksmingos, kai yra daug pagalbos teikėjų. Tačiau paklausti, kokia tų sąlygų papildoma nauda ir kaip valstybės narės gali taikyti šitas nuostatas įgyvenintos atskiras politikos sritis. Ir taip pat, žinoma, diskusijos metu aš tikiuosi gauti atsakymus į šitos klausimus. Anksčiau mes girdėjome, bet turime grįžti prie šito klausimo, kad išorės veiksmų kontekste mes turime papildomą priemonę, tai yra žmogaus teisų nuostatas, kurios yra traukiamos bendradarbiavimo sutartys su trečiosiomis šalimis. Todėl mes, Europos parlamentas, ir toliau turime įvertinti demokratinių teisių padėtį, žmogaus teisių padėtį atskirose valstybėse ir atitinkam atsižvelgti į tą situaciją, pasirašant naujas sutartis. Dabar mes aptarėme e, prekybos sutartis su Maroku ir Kolumbija. Todėl dabar būtų labai svarbu išgirsti iš jūsų, kaip šitos sąlygos atsispindi bendrame vystimosi pagalbos teikimo kontekste, ypač teikiant dvišalę pagalbą. Mes turėtume išklausyti, ar yra daug argumentų dėl to konflikto, ypač kai yra labai daug donorų, kai yra nevienodos e, e, padėtis kontraktų partnerių ir taip pat koks tos pagalbos veiksmingumas ir ar netaikomi kokie nors dvigubi standartai. Kaip ir pirmoje diskusijų dalyje, mes suteiksime žodį vienam Europos parlamento atstovui ir dviem nacionalinių parlamentų atstovams. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį poniai Cimer, kuri prašė žodžio anksčiau, bet jai jis tai nebuvo suteiktas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau šitą klausimą pritaikyti ir pirmosios ir antrosios dalies diskusijai papildydama. Norėčiau sformuoti štai kokį provokuojantį reikalavimą. Šitas sąlygiškumo principas turėtų būti vertinamas ir iš kitos pusės ne tik galvojant apie tai, kaip įgyvendina laikomasi žmogaus teisų valstybėse partnerėse, bet ir klausiant, kaip mes savo sutartimis prisidome prie to, kad būtų laikomasi žmogaus teisų. Taigi, kaip mes ES, ES valstybė prisidės prisideda prie šitų tos žmogaus teisų gerinimo padėties. Olivier E, pranešėjas, kuris parengė pranešimą dėl apsirūpinimo maisto produktais, nesusitarė su taryba, kadangi buvo pasipriešinta nuostatai, patikrinti, ar šitos sudaromos sutartys iš tikrųjų užtikrina žmogaus teisę į maistą. Tai yra viena iš pagrindinių teisių, kurie atsispindi žmogaus teisų deklaracijoje. Ir buvo atsakyta, kad mes net norime tokios nuostatos turėti šiuose sutartyse ir nebuvo pritarta nutraukti sutarties įgyvenimą valstybėse, kuri neužtikrina tokios teisės. Todėl mes turėtume klausti savęs, kaip mes prisidame prie situacijos gerinant tam tikrose valstybėse. Ir antras aspektas šiame kontekste, mano manimu, yra taip pat svarbus. Komisija praėjusią savaitę pateikė pasiūlymą, kad visos valstybės kurios pasirašo ekonominio bendradarbiavimo sutartis arba kurios neįgyvenino tų sutarčių, neturi teisę dalyvauti ES rinkoje. Aš manau, tai yra tų žmog... valstybių žmogaus teisų pažeidimas, kadangi toms valstybėms ir piliečiams yra sunkinamos sąlygomos, sąlygos vystyti ekonomiką, pateikti savo gaminius ES rinkai ir taip yra stabilizuojama uh, destabilizuojama padėtis toje valstybėje. Pagal Lisabono sutarties 180. 280 straipsnį mes turime užtikrinti savo ekonominės politikos nuseklumą. Dėkoju poniai Cimer, nematau rankų, nematau tų mėlynų lapų, rodančių, kad jūs pagėtaujate žodžio. Mes turime pakankamai daug laiko, galime toliau diskutuoti, galime išsamei aptarti šios klausimus, tačiau ir pirmosios diskusijos metu ir dabar iš ponios Cimer aš išgirdau keletą klausimų dėl to, kokios pozicijos visais šiais klausimais laikėsi išorės veiksmų tarnyba. Atrodo, kad ankstesnių prelegentų jau neliko, Matau komisijos atstovą. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, Peut-être euh, je souhaiterais me présenter avant de. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, gal prisistatysiu. Jean-Louis Ville, esu vadovas, skyriaus atsakingo už demokratiją, žmogaus teisų klausimus, dirbu komisijoje DEFCO generalinėme direktorate. Norėčiau dar vieną bendro pobūdžio pastabą išsakyti dėl visų komentarų. Aš esu žmogaus teisų skyriaus vadovas ir pritariu viskam, kas buvo sakyta. Tikrai nesiginčiusiu dėl to, kas buvo išsakyta. Tačiau norėčiau grįžti prie turinio, prie sąlygiškumo turinio. Man atrodo, kad diskusijos tikrai dar nebaigtos, dar lieka daug neatsakytų klausimų. Vienas iš svarbiausių buvo toks, ar iš vis reikia tų sąlygų ar jas reikia kelti, kaip taikyti šį principą, kam, kada ir kaip. Buvo užduota nemažai klausimų, beje, kai kuriuos iš jų ir mes komisijoje taip pat nagrinėjame, ypač įgyvendinant bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo politiką. Buvo išsakyta nemažai pastabų ir kai kurios iš jų beje kartojosi. Ponas Kašmarek ir ponas Toninė pabrėžia, kad labai svarbu dialogas. Be abejo, mes negalime apsėti be dialogo. Turime užmėgsti dialogą su šalimis partnerėmis, su tomis šalimis, su kuriomis dirbame, ar tas dialogas duos gerų rezultatų, ar kažką pakeis, ar ne, iš anksto mes tikrai negalime žinoti. Iš esmės tai ir nesvarbu. Tačiau mes jokių būdų negalime primesti savo nuomonės trečiai šaliai. Mes galime išsakyti savo nuomonę, bet negalime jos primesti. Tad dialogas yra ypatingai svarbus, tačiau negalima iš karto pritaikyti sankcijų prieš tai neapsikeitus nuomonėmis su partneriais. Toliau dėl sankcijų arba ribojančių priemonių, kad ir kaip jas pavadintumėt. Aišku, jas sunku taikyti Todėl, kad dažniausiai, na, jeigu jau kažką draudžiame, tai draudžiame visiškai. Tačiau tokiu atveju gali nukentėti visai nekalti žmonės ir todėl reikia ieškoti kitų bendradarbiavimo būdų. Pateiksiu pavyzdį. Kaip sakė komisaras, reikia prisiminti Zimbabvės atvejį, jos atveju buvo įvestos ribojančios priemonės, tačiau dabar akivaizdžiai matome, kad abiejose dialogo pusėse padėtis keičiasi. Dabar mes peržiūrime padėtį, aišku, dirbame kartu su atitinkamom institucijom, pasistengsim atsižvelgti į visus pokyčius, tačiau ypatingai daug dėmesio skiriame darbui su pilietinė visuomenė. Uh, būtent tariantis su jais reikia galvoti apie tai, kaip kurti naują bendradarbiavimą su šia šalimi. Tad e, norėčiau, kad viską teisingai suprastumėte ir kad suprastumėt, kokie yra padėtis tarp tų dviejų pozicijų, tarp Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų bei komisijos. Mūsų vertybės ir nuomonė bei pozicija yra tokia pat kaip ir jūsų. Taigi tikrai neturėtumėt prieštarauti komisijai. Komisija ne ta institucija, kurią reikėtų prieštarauti, nes ne mūsų nuomonė taip skiriasi nuo jūsų. Mes irgi norime sukurti sistemą, kuri leistų geriau funkcionuoti ir atsižvelgti žmogaus teisų aspektą. Taip pat buvo išsakytos kelios pastabos dėl ryšio tarp išorės veiksmų ir politikos bei vidinių veiksmų ir politikos, pavyzdžiui, žiniasklaidos laisvės. Man atrodo, kad didžiausia problema kyla ne dėl to, kad mes ignoruojame savo problemas, bet e, galbūt dėl to, kad mes tiesiog per daug akcentuojame e, būsimą dialogą, būsimas priemonės. Daug kas, kas buvo minėta mm, nacionalinių parlamento atstovų, tikrai bus įtraukta į būsimą peržiūrą ir ponė Ešton aptars daugelį minėtų klausimų, kai bus peržiūrima žmogaus teisų politika. Nežinau, kokiais konkrečiais punktais ir klausimais jį pasisakys, tačiau manau, kad tikrai bus aptarta daug kas, ką ir jūs minėjote, bus kalbama apie būsimą finansinę perspektyvą ir tame kontekste tikrai bus labai mm, aiškiai išskirtas ir žmogaus teisų ligmuo ir jau tuomet bus aišku, ar pakankamai akcentuojamas šis klausimas, reikėtų dar sustiprinti jį, tačiau tokios diskusijos mūsų laukia ateityje. Na, o apie dabartinės diskusijas galėčiau pasakyti tiek, kiek jau pasakiau ir dėje EIVT vardu kalbėti aš negaliu. Ačiū. Ich, uh, Dėkoju komisijos atstovui už jo išsakytas mintis. Jūs teisingai paminėjote, kad mes parlamente laukiame su nekantrumu, laukiame tos e, informacijos apie visų teisės aktų susijusių su žmogaus teisėmis e, peržiūros. Mes laukiame šitos apžvalgos ir labai svarbu, labai malonu, kad baronienė Ešton laiko tai prietetinių klausimų. Mes tikimės uh, intensyvios diskusijos šiuo klausimu ateityje. Aš norėčiau atsakyti jums į vieną klausimą. Nežinau, ar čia buvo tam tikra vertimo klaida, tačiau norėčiau patikslinti, kad uh, mes patys išreiškėme nuomonę, jog patys turime kritiškai įvertinti savo, savo veiksmus įgyvendinant žmogaus teisės. Atrodo, jūs pasakėt, kad mes neturėtume tiesiog būti savo veiksmų kankiniais arba užstatais. Galbūt tai, yra, tai buvo per daug uh, E, griežtai suformuluota, bet mes turime omenyje tiesiog e, kritiškai įvertinti savo veiksmus, pagalvoti apie tai, kaip reikėtų vertinti situaciją tam tikrose valstybėse, kur žmogaus teisės tiesiog yra negerbiamos. Pone De Kaiser. Merci, Madame la Présidente. Euh, je n'ai pas assisté. Ačiū pirmininkė. Negalėjau dalyvauti pirmoje posėdžio dalyje, tai gali taip atsitikti, kad pakartosiu kai ką iš to, kas jau buvo pasakyta. Pasakykite, jeigu jau taip atsitiks. Norėtųsi grįžti prie tokios bendresnės filosofijos kuri vyrauja mūsų diskusijose apie žmogaus teisės ir tam tikras sąlygas. E, grįžkime prie laisvos prekybos sutarties su Kolumbija, kuri yra dabar ruošiama, kuri buvo paminėta. Parlamente labiau suprantama, kokios atsiranda naujos atsakomybės pagal Lisabonos sutartį. Mes turime dabar bendro sprendimo prieimimo galės. Ir žmogaus teisės dabar vis labiau ir labiau nulėmė, ar reikia pasirašinėti, ar nereikia. E, aišku, e, pagarba žmogaus teisėms nusipelno gilios diskusijos. Žinoma, tų e, susitarimų panaudojimas galbūt padėtų šaliai savo įpročius pakeisti. Gali taip atsitikti, kad įvyks kažkokie pokyčiai. Bet paskui, jeigu ta valstybė vėl pradeda pažeidinėti žmogaus teisės, tai ar galime grįžti vėl prie tų sutarčių? Susitarimas pasirašomas, paskui jis turi būti stebimas, paskui jau galima galvoti apie sankcijas. Taigi negalima padėties piešti tik juodom ir juoda ir baltas spalvomis. Čia yra daug niuansų. Na, su Kolumbija diskusijos vyksta tiek ilgai, puikiai žinome, kokia buvo žmogaus teisų padėtis, kokia istorija, profsąjungiečių žudimai, pagrobimai, dingę žmonės ir taip toliau. Taigi kontekstas tikrai nelabai šviesus. Tačiau nuo to, kai į valdžią atėjo prezidentas Santos, padėtis pasikeitė. Ir vienas iš dalykų, kuris buvo pasiektas, e, buvo pasiektas būtent dėka spaudimo, kuris buvo daromas per šį susitarimą, per priekybos sutartį. Mes e, matome, kad ir nusikalteliai nebeturi tokio imuniteto, nebėra politinio, kultūrinio diskriminavimo. E, visur matome pokyčius tame tarpe ir teisinė prasme. Žinoma, daug ką dar reikia įgyvendinti. Tad ką dabar turėtume daryti mes. Ką mes dabar stebime, dėl ko diskutuojame, dėl ko, e, kas mums rūpi. Mums rūpi, ar tai, kas priimta, bus įgyvendinta vietoje tikrovėje. Bet kaip mes iš tikrųjų stebėsime tą situaciją, jeigu savo santykius su Kolumbija nepake, nekilstelsime truputį aukščiau. Tai ir yra didžiausia problema, didžiausias klausimas. Klausimas dėl stebėsenos. Čia e, klausimas ir komisijai. Mums reikia dialogo, mums. E, mes galime nuvažiuoti į Kolumbiją, pasakyti tvarkoj, viskas gerai, pasirašysime. Uh, bet e, jums dar reikia tą padaryti, tą procesą pabaigti ir taip toliau. Antra vertus, ir parlamente vyksta tam tikri pokyčiai, politinės frakcijas po Lisabono sutarties prisima naujus įgaliojimus ir įsipareigojimus ir vienas iš jų yra susijęs su žmogaus teisėmis trečiosiose šalyse. Ir tai e, tikrai ateičiai nuteikia labai viltingai. Turime daryti viską, kad prekybos e, susitarimai būtų veiksmingi, kad tas lygiškumas būtų daug veiksmingesnis negu kad praeitie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Thank you, uh, Madame de Kaiser. Dėkoju. Kalbėtojų sąraše buvo Europos parlamento nariai, tačiau mes taip pat norėtumėm išgirsti ir nacionalinių parlamentų atstovų nuomonę. Pone Dekaiser komisijai taip pat uždavė klausimą. Suteiksiu galimybę komisijai atsakyti. Bet noriu paraginti ir nacionalinius parlamentarus. Man būtų įdomu išgirsti, ar jūs turite nacionalinių lygių, pavyzdžiui, susitarimų su Kolumbija kaip sprendžiate šį klausimą. Toliau dar buvo konkretus klausimas. Ar yra kokia nors stebėsenos sistema, e, jei e, žmogaus teisų nuostata įtraukta buvo? Ar buvo tokia nuostata įtraukta į Kolumbijos susitarimą? Komisijai klausimas. Dėkoju, pirmininkė. Na, visiškai pritariu, kad mes turime pripažinti savo klaidas ir norint pradėti naują dialogą, tai abi šalis turi pripažinti padarytas klaidas, tad šiai pastabai aš tikrai pritariu. Na, o dėl ponios Dekaiser klausimo. Manau, ji labai puikiai apibūdino tą priemonę. Taip, turime priekybos susitarimą. Tačiau tie patys principai gali būti taikomi ir sektorinės pagalbos susitarimams, pavyzdžiui, struktūrinės pagalbos susitarimams. Ir visą tai galima būtų padaryti per biudžetinę pagalbą. Tad e, įdomiausia ir svarbiausia turbūt būtų pats procesas. Iš pradžių perspektyvos atrodo nekokios, Ir per dialogą mes bandom nustatyti, kokiosgi priemonės būtų geriausios, kurios suteiktų mums daugiausiai veiksmų laisvės. Tačiau dėje šis konkretus atvejis yra ne tas, kuriame kažkas pasikeis per naktį. Ir tikrai negalime Kolumbijai sakyti, jei nepadarysite to, negausite to ir taip toliau, nes tai visiškai pakeistų mūsų santykius į blogąją pusę. Tačiau šiuo atveju turime tiesiog dirbti ir tikėtis ilgalaikėje perspektyvoje rezultatų. Reikės ilgai dirbti. Būtent tai aš ir turėjau galvoje, kai sakiau, kad mūsų komisijos nuomonė reikia daugiau dirbti su pilietinė visuomenė, reikia daryti didesnį spaudimą nacionaliniu lygiu pačiai valdžiai, vyriausybei, tai atneštų pokyčių. E, Deja, aš asmeniškai nesu susipažinęs e, su tuo Kolumbijos susitarimu, ponė De Kaiser turbūt yra labiau informuota šiuo klausimu nei aš. Tad kalbant apie stebėsenos mechanizmus tokiais atvejais, komisijoje e, yra tam tikrą delegaciją, kuri reguliariai peržiūri, kokia yra žmogaus teisų padėtis vieno ar kitoj šaly. Ir jie pateikė tam tikrą prognozę arba vertinimą vienai ar kitai šaliai. Tad tam tikra stebėsenos sistema tikrai yra, nors konkrečiai dabar negalėčiau išdėstyti visų tos sistemos kriterijų arba kokie sektoriai yra vertinami, kokios konvencijos turi būti pasirašomos. Uh, Taigi yra tas stebėsenos mechanizmas, kita vertus yra ir kitos priemonės, kuriomis galime pasinaudoti. Na, madam Keller. Ačiū, ponia Keller. Um, I mean, rights, a... Ačiū. Mes visi sutarėme, kad žmogaus teisės yra svarbios. Jos svarbios ne tik išorės pasaulyje, bet ir mūsų pačių įgyvendinamoje politikoje ir valstybėse narėse. Tačiau, mano nuomonė, trūksta tam tikrų priemonių, kurios leistų e, vykdyti ir stebėti e, žmogaus teisų padėtį. Vienas iš svarbiausių elementų turbūt būtų žmogaus teisų poveikio vertinimas. Jis buvo atliktas kelis kartus, tačiau ne ES politikos rytims. Pavyzdžiui, žmogaus teisų poveikio vertinimas laisvos prekybos susitarimams arba žvejybos susitarimams. Reikėtų tokį vertinimą atlikti. Taip pat reikėtų įvertinti ir BŽUP, kuri dabar yra reformuojama. Nes kol kas mes nežinome, kokias pasiekmes ta politika turės besivystančiam šalim. Tad uh, Atliekant tokį poveikio vertinimą, reikėtų įvertinti, koks potencialus bus tos būsimos politikos e, rezultatas žmogaus teisėms. Ir galbūt tokie tyrimai atskleistų daugiau apie prekybos susitarimus. Gal pamatytumėm, kad tie prekybiniai susitarimai ne visada yra naudingi, ypač skurdžiausiai gyvenantiems. Kita priemonė, kuri mano nuomonė būtų labai naudinga, būtų tam tikras skundų mechanizmas. Gal reikėtų įsteigti ombudsmeno tam tikro postą, kuriam žmonės galėtų skūstis tais atvejais, kai jie mano, jog ES politika pažeidžia jų žmogaus teisės. Kol kas tokio mechanizmo nėra. Gal dabar mes e, bandome susisiekti su NVO, šios e, su savo partneriais ir bandoma rašyti peticijas tam tikras, tačiau nėra konkretaus skundų mechanizmo ES viduje. Taip pat reikėtų užtikrinti ir priemonės dėl e, geresnio įvairių politikos ryčių derinimo su vystimosi politika. Taigi yra dabar tas tam tikras netitikimas, nesuderinamumas, sakykime, žuvininkystės, žvejybos politikoje, pasirašomos žvejybos sutartys, tačiau nežiūrime, ar tos sutartys neigiamai neatsiliepia kitom tos šalies gyventojų uh, gyvenimo sritim. Taigi reikėtų tokios priemonės, kuri padėtų geriau vertinti tą nuoseklumą, suderinamumą ir reikėtų tokį vertinimą atlikti valstybėse narėse, galbūt net skirtingose parlamentuose. Mes patys labai dažnai pamirštame šį aspektą. Mes labai dažnai reikalaujame daugiau nuoseklumo iš savo vyriausybių, tačiau ir patys galėtumėm tai daryti. Pavyzdžiui, rengiamos tokios ataskaitos e, apie vystimosi politiką, apie trečiasias šalis, e, tačiau reikėtų galbūt daugiau tokių vertinimų ir ES viduje. Taigi būtų tikrai įdomu pasižiūrėti, kokių yra konkrečių priemonių jūsų parlamentuose, taip pat ir mūsų parlamente, kaip galime įgyvendinti tas priemonės, kokius mechanizmus galime kurti. E, ir kas leistų pasiekti geresnių rezultatų. Neužtenka vien pareiškimų, reikėtų daugiau ir praktinių rezultatų. Ačiū. To... Žalgausi šalis, tikiuosi, tikėdamasi, kad yra norinčiųjų pasisakyti. Aš nenorėčiau jūsų per daug raginti, galbūt aptarėme visus klausimus, jeigu taip, Tai būtų labai gerai, tai reiškia mažiau kalbų, daugiau darbų. Aš daug ko e, pasimokiau, daug išgirdau šio posėdžio metu. Komisija minėjo, kad parlamente mes turime labai gerai apsispręsti, aiškiai apsispręsti dėl tų sąlygų, kai mes galvojame apie politikos peržiūrą, apie tų visų teisės aktų susijusių su žmogaus teisėmis apžvalgą. Labai dėkoju už jūsų pateiktus pat, pavyzdžius ir tikiuosi, kad kartu su uh, vystimosi komiteto uh, nariais mes uh, padarysime tinkamas šio susitikimo išvadas. Šitas susitikimas buvo labai naudingas. Gaila, kad netvyko kolegos iš Lenkijos. Jie ne, užtruko, kadangi dalyvavo rinkiminėje kampanijoje. Aš tikiuosi, kad šitas nuomonių pasikeitimas buvo naudingas ir jums, kurie atvykote. Dėkoju visiems už jūsų dalyvavimą ir linkiu malonios viešnagės ir žinoma gero kelio į jūsų sostinės.